vasario mėnesį. Toliau periname prie kito darbo tarkės klausimo. E, tai yra tai komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios e, įgaliotinės e, užsienio ir saugumo politikai pareiškimas žodžio laisvė Turkijoje neseniai vykti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje. Taigi prašau dabar pona Delavedovą pasisakyti tarybos vardu. <clears throat> Signor Presidente, onorevoli deputati. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, vyriausias įgaliotinės vardu turiu pasakyti, jog praeitą sekmadienį Turkijos policija sulaikė daug žurnalistų ir masinės informacijos priemonių kitų atstovų. Mes labai atidžiai sekame šitos įvykius vicepirmininkė Magerinė ir komisijos narys Han sekmadienį po pietų paskelbė savo pareiškimą ir tame pareiškime labai aiškiai pareiškė, jog tie sulaikymai visiškai nesuderinami su spaudos laisvė ir demokratijos principais. Deklaracijoje taip pat kalbama apie tai, jog turi būti laikomasi nekaltumo prezumpcijos ir kad būtų laikomasi skaidraus ir nešališko tyrimo e, principų. Aišku, jog e, neteisėti veiksmai turi būti, už neteisėtus veiksmus turi būti baudžiama. Vakar taryba taip pat aptarė susidariusią padėtį ir priėmė labai aiškias išvadas, kuriuose kalbama apie Turkijos kaip valstybės kandidatės įsipareigojimus. Europos tarybos žmogaus teisų komisaras taip pat išreiškė didelį susirūpinimą dėl sekmadienį įvykusių e, Turkijoje įvykių ir dėl grėsmės iškylančios žiniasklaidai. Europos parlamentas ir pirmininkas Šulcas taip pat jau išreiškė savo nugastavimus ir susirūpinimą šioje diskusijoje. Taip pat padiskutuosime apie tai, kokį signalą turime nusiųsti Turkijai. Visi turbūt sutarėme, e, jog Turkija kaip valstybė kandidatė turi pateikti maksimalias garantijas dėl demokratijos standartų laikymosi ir dėl praktinio jų įgyvendinimo. Turkija turi užtikrinti žmogaus teisės, tarp jų ir teisė į religiją, teisė į žodžio laisvę ir kitas pagrindinės laisvės. Demokratija negali egzistuoti be šitų laisvių. 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitoje džiaugiamasi, jog Turkijoje yra padaryta pažangos, be kita ko ir E, žmogaus teisų srityje kai kuriais atvejais, todėl e, manau, kad turi būti ir toliau daroma pažanga. Susirūpinimą kelia klausimai susiję su kurdų mažuma vis dar Turkijoje. Turkijoje turi būti užtikrinama spaudos laisvė ir problemas, kurios dabar konstatuojamos, nėra naujas problemos. Mes e, žinome, jog po protesto akcijų buvo imtasi represinių priemonių prie žurnalistus. Yra aišku, jog žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus klausimai ES ir Turkijos santykiuose. Tarp tų klausimų žodžio laisvė yra labai svarbus aspektas. Taip pat ir pagrindinės žmogaus teisės. Turkijoje e, vicepirmininkė Mogherini, kuri lankėsi e, su e, savo kolegomis komisarais Turkijoje, e, pripažįsta, jog Turkija turi imtis priemonių, kad padėtis būtų pagerinta. Turkija oficialiai taip pat pasisako už stojimą į e, Europos Sąjungą. Pone Mogherini, Han ir Stilienydės pabrėžė, jog Turkijos institucijų pareikšta valia in, e, siekiant Europos integracijos turi konkrečiai pasireikšti e, priemonėmis e, žmogaus teisų srityje. Labai svarbu Turkijai pasiūsti aišku signalą, jog Turkija turi įgyvendinti tokias reformas, kurios užtikrintų žmogaus teisų laikymasi ir e, žodžio laisvės ir spaudos laisvės e, užtikrinimą. Turkijos stojimo dėrybos priklausys nuo to, kaip Turkijoje veiks teisinės valstybės principai. ES yra pasirenkusi paremti Turkijos pastangas siekiant e, įtvirtinti šitos dalykus ir siekiant tęsti reformas Turkijoje. Mes labai aiškiai išdėstėme savo poziciją šitais klausimais Turkijos institucijų atstovams. Mes ir toliau stebėsime labai atidžiai situaciją Turkijoje. O tai reiškia, jog turime maksimaliai naudotis tomis priemonėmis, kurias Europos integracijos srityje galime naudoti Turkijos atžvilgiu. Tikimės, kad tos priemonės duos e, vaisių. Panas ir ponai parlamento nariai, galiu Jūs patikinti, jog ES šitas klausimas yra prioritetinės reikšmės. Mes ir toliau labai atidžiai stebėsime padėties kitimą Turkijoje. Dėkuoju uždėmesi ir E, lauksiu jūsų nuomonės šito klausimu. Dėkuoju. Jūs kalbėjote komisijos vicepirmininkės vardu, o dabar žodis ponui Preda, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų žodžius. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš kalbu kaip Turkijos draugas. Aš nesu tas politikas, kuris būtų karjerą padaręs oponuodamas e, Turkijos įstojimą į Europos Sąjungą. Tačiau būtent kaip draugas aš sakau, kad es, aš nerimauju, iš tikrųjų tikrai nerimauju dėl pastarojo meto areštų ir apskritai požiūrio į Turkijos žiniasklaidą. Man atrodo, kad e, Turkijos politikų ketinimas turėtų būti prisijungti prie ES ir kurti europietišką visuomenę. Ir aš manau, kad e, didžiausias nerimas tai yra tai, kad e, didžiausi e, jų prisijungimo remėjai, verslininkai nerimauja daugiausia ir turėtų pasiūsti nelaimės signalą savo valdžiai. Aš sutinku, kad būtų numatyti kriterijai darantis dėl 23 ir 24 skirsnių. Ta pozicija yra patvirtinta mūsų paskutinėje rezoliucijoje dėl Turkijos pažangos. Manau, kad jeigu tai padarysime, tai prisidėsime prie diskusijos vykstančios Turkijoje šią temą. Ir pabaigai pasakysiu, kad ES nepasiūs aiškiau signalo, jeigu jį tęs darybas su valstybė, kurios noras tvirtinti europinius standartus yra neaiškus. E, galbūt e, Moldovos, darybos Moldova galėtų pasisimėti daug toliau, nes yra toliau pažengusi negu Turkija. Ačiū toliau, pane Kati Piri, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Slaimo proceso E, esmė yra pagrindinių teisų ir laisvo e, e, laikymasis. Pluralistinė žiniasklaida yra bet kurios demokratijos pagrindinės aspektas, todėl mums nerima kelia tai, kas įvyko praėjusį sekmanį, kai žiniasklaidos būstinės aplankė policiją, areštavo žurnalistus. Ir tai yra dar vienas smūgis Mes manome, kad bus laikomas įtinkamo proceso ir nekalbės prezumcija bus, prezumcijos bus laikomas, bus atliktas nepriklausomas tyrimas. Praėjusią savaitę aš lankiausi Turkijoje kaip Europos parlamento pranešėja. Ir buvo aiškus e, vyriausybės supratimas, kad reikia tolesnių reformų. Todėl aš pritariu vyriausybės pareiškimui, kad ES taimo procesas, tolesnė demokratizacija ir sustarimas su kurdais yra pirmieji prioritetai. Tai, kad mums, tai mums e, kelia nerima, kad e, pagrindinė teisų situacija ir situacija blogėja, tai rodo, kad mes esame įsipareigoję tam stojimo procesui. Tačiau galų gale Turkijos vyriausybė, kuri e, vairuoja viską. 14 gruodžio įvykiai kelia nerima ES dėl Turkijos nori siekti pažangos vykdant demokratinės reformas. Ateityje e, būtent Ankara turėtų mus įtikinti, kad ji yra atsidavusi tam, kad sieks prieartėti prie ES ir jų, jos vertybių. Stojimo procesas yra unikali proga Turkijai e, sukurti pluralistinę demokratinę sistemą su e, pluralistinė žiniasklaida. Tačiau E, ataka prieš kritikuojančią žiniasklaidą nutolina Turkiją nuo tų e, pamatinių vertybių, o tai yra blogos žinios bet kokiam Turkijos draugui. Ačiū. Charles Tanok. Pone pirminkė, ką begalvotume apie vyriausybės politiką, turime pripažinti, kad Turkija yra svarbi šalis. Tačiau tapusi kandidate e, penktaisiais metais, Žinojame, kad stojimo procesas bus pilnas iššūkių tokiai e, dideliai šaliai, kuri yra tokia skirtinga nuo Europos Sąjungos. Tik tai vienas iš e, keletas skyrių buvo e, atverti ir uždaryti. Tačiau pastarojo metų įvykiai yra nauji iššūkiai, nes prezidentas Erdoganas tampa vis e, e, autokratiškesnis, elgdamasis su visais iššūkiais e, ir kritikais ir opozicija. Erdoganas taip pat žengia atgal dėl paliaubų dėrybų su APK ir menkai paremė kurdų pajėgas Kabanėje Taip pat vakarai nerimauja dėl to, kad Turkija remia džihadistus Egipte, Irake ir Sirijoje. Nepaisant to, mes vis tiek tikimės, kad Turkija dar pakeis savo tu, kursą e, ir nukreips jį labiau į e, e, vakarietišką kryptimį. Toliau žodis poniai Šakiai dviems minutėms. Ačiū pirmininkė svajonė apie europietišką Turkiją e, virto košmaru, laikas atsibusti. Aš esu iš tų Turkijos draugų, kurie mano, kad testinis narystės procesas e, paskatins reformas, tačiau realybė teigia priešingą. Praėjusį savaitgalį E, paaiškėjo, kad vyriausybė pažeidinėja e, įstatymus ir žmogaus teisės Turkijoje. Praėjo vos savaitė po parlamento apsilank, delegacijos apsilankimo Turkijoje santykiai pa, e, pasiekė žemiausią įmanomą istorijoje etapą. Korupcija kaltinamas netgi pats Erdoganas, jo kabineto nariai. Per savaitgalį įvykdytą reidą buvo suimta daugybė žmonių. Taip pat Nu, veiksmai nukreipti prieš žurnalistus, nors Turkija, Turkijoje ir šiaip kalėjimuose yra rekordinis skaičius žurnalistų. Klausimas, kodėl Europa imasi veiksmų tik dabar, nes tur, kyla grėsmė, kad Turkija vis labiau tolsta nuo demokratijos ir dar labiau nutolsta į darybos pasibaigtų. Konstatuoti du svarbus momentai. Buvo uždrausta e, išleisti Mahmat Abambus knygą be jokio teismo sprendimo, o Fetula Gulen judėjimo uždraudimas yra dar vienas e, pažeidimas. Šio judėjimo ir AKP judėjimo nariai draugė sukūrė koaliciją ir dabar e, pradėjo kivirčytis. Dėl to dar e, daugiau pažeidinėjami įstatymai. Šiandien Turkijos žmonės baiminasi dėl savo ateities. Moteris, akademikai, verslo lyderiai, bet kas, kas drįsta kritikuoti vyriausybę, e, gali prarasti darbą arba leidimą verslui, apkaltintas bandymų nuversti vyriausybę. Tai tapo įprastiniais kaltinimais. E, įstatymai, kurie yra priimami E, kelia e, vyriausybės narius ir saugumo pajėgų narius virš įstatymo. Atėjo laikas Europai parodyti, kad e, įstatymų pažeidinėjimui yra ribos. Ačiū. Toliau ponas Hadži Džordžiui pusantros minutės. Mes šiandien kalbame. Mikrofoną. Mes šiandien kalbame ne apie atskirą atvejį. E, Turkijos karalystėje kažkas rimtai smirda, kažkas rimtai yra nešvaru. Užsipuolami žurnalistai e, pažeidinėjama e, žodžio laisvė. E, taip pat e, Turkija e, mano turinti pagrindo e, karingai elgtis Graikijos atžvilgių, kokia yra Erdogano pozicija mūsų parlamento rezoliucijos atžvilgių. Mūsų rezoliucijos tiesiog išmetamos. Mes, e, parlamento nariai iš Kipro, nesidžiaugiame tokiais įvykiais. Mes norime demokratiškos kaimynės, kuri gerbtų savo kaimynės ir tarptautinę teisę bei įstatym, laikytųsi įstatymo viršenybės. Manau, kad Turkijai reikia nusiųsti labai aiškę ir rimtą žinę. E, sankcijų pavydalu. Jeigu juos glostysime, nieko nepasieksime. Jie nesupras, ką reikia daryti. Jie tiesiog toliau uh, mus mulkins. Jeigu mes e, ne, nesutarsime dėl sankcijų, šios diskusijos ir rezoliucija, kurią galbūt patvirtinsime, vėl atsidurs šiukšlių dėžėje. Turime e, aiškiai nuoširdžiai jiems paaiškinti, kokios yra jų narystės perspektyvos. Turime pabandyti sutramdyti tokį elgesį. Turime pasipriešinti pono Erdogano kalifatui. Ačiū toliau, ponė Rebeka Harams, vienas minutėms. Norėčiau prieš pradėdama pasisakyti, kai ką e, pabrėžti. Turime labai aiškiai atskirti kai kuriuos dalykus šiose diskusijose. Raginame vyriausybę, Turkijos vyriausybę ir Erdoganą. Nepamiršti, kad Turkijoje kad Turkija susiduria su rimtais iššūkiais. Palei Turkijos sienas vyksta karas, kurį vykdo ISIS. Tai yra iššūkis, kuris tenka mums visiems. E, vyksta didžiulė humanitarnė katastrofa ir regioną plūsta minios pabėgėlių. Neturime to pamiršti šiuose diskusijose. Nežiūrinti tai, turime teisę labai kritiškai vertinti pastarojo savaitgalio įvykius suėmimus, e, apkaltinimus, kaltinimus pareikštus žurnalistams, policijos suėmimus ir redakcijos patalpų kratas. Tikriausiai e, tokie atvejai toliau kartosis, jeigu mes e, ryštingai nepasipriešinsime. Turkijos vyriausybė jau kurį laiką e, bet, ko, bet kokios opozicijos veikla, ne tik gulant judėjimo veikla, laiko bandymais e, surenkti sąmokslą arba įvykdyti vyriausybės perversmą prieš Erdoganą ir jo daugumos vyriausybę. Aš manau, kad tai visiškai niekam nenaudinga. Protest, e, Turkijoje yra protesto demonstracijų prieš ISIS ir raginimų e, suteikti pagalbą aukoms Kobanėje. Tačiau viskas, visa tai yra pristatoma kaip didžiulis samokslas. Ir jeigu mes kritikuojame tai, kas įvyko praeisį savaitgalį, turime kalbėti ir apie susijusią problemą. Uh, E, dažnai tokia situacija susidaro, kuomet yra daugumos vyriausybė ir kuomet ta vyriausybė nepaiso mažumos teisių. Tačiau e, kalbos apie tai, kad e, raginama nuversti vyriausybę, tikrai neturėtų būti toleruojamos. Toliau, ponė Vinberg, pusantros minutės. Dėkuoju. Turkija eilinį kartą pažeidė žodžio laisvę. Žurnalistai žiniasklaidos atstovai yra cenzuruojami, jiems daromas spaudimas. Jokia valstybė nebandė taip pažaboti žiniasklaidos kaip Turkija. Turkija tai darė per savo teisminę e, sistemą. Turkija siekia europinės integracijos. Mes džiaugiamės, kad e, komisija kritikuoja Turkiją dabar. Asaida Felat, pavyzdžiui, aštuonis kartus buvo e, įkalinta. Ir paskutinį kartą jinai buvo nuteista 66 metams laisvės e, atėmimo. Daug kitų žurnalistų yra kalinama Turkijoje Žurnalistas Lelatas, pavyzdžiui, yra nuteistas labai ilgam e, kalėjimui. Europos Sąjunga Turkijai skyrė daugiau nei 900 e, milijonų eurų. Mes turime sieti savo finansinę pagalbą Turkijai su žmogaus teisų e, laikymosi klausimu nes antraip tie pinigai nebus tinkamai investuoti. Mano nuomonė, Turkija niekuomet netitiks Kopenhagos kriterijų. Dėkoju. Dabar žodis ponui Salvini, pusantros minutės. Neįtikėtina, bet per pastaruosius 15 metų visą laiką primiktinai norima priimti Turkiją į Europos Sąjungą. Viena, viena vertus, Turkija yra okupavus karinėmis priemonėmis pusę Europos Sąjungos valstybės, Kipro. Turkija nepripažįsta milijono armenų genocido. Turkija dabar sulaiko daugybę žurnalistų ir mes nekreipiame į tai dėmesio. Aišku, mes galime kalbėti apie strateginius, ekonominius, kitus santykius su Turkija, tačiau mes ir toliau už tai mokame. Ir aš nesuprantu, kad valstybė, kuri 40 metų jau yra okupavus kitą ES valstybę, Turkija, kuri nepripažinsta, jog milijoną žmonių nužudė ir kitais metais bus armėnų genocido šimtmečio minėjimas. Tai tokia valstybė ir toliau gali per metus e, gauti šimtais milijonų eurų. Europos Sąjunga dovanoja tos pinigus e, Turkijai. 500 milijonų tais metais, kitais metais 600 e, milijonų eurų ir taip toliau. Mes turime galvoti ir apie mūsų įmonės, ir apie konkurencingumą. Turime suprasti, kad Turkija niekuomet nebus ES narė. Mm. Dėkoju. Pone Salvini, jums yra mėlynosios kortelės klausimas iš pono Benefei pusės. Ar jūs e, atsakysite į tą klausimą? Ponas Benefei, turite 30 minučių savo klausimą pateikimui. Um, grazie, prezidente. Volevo... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau paklausti pono Salvini, ar jisai iš tikrųjų tiki tais e, dalykais, kuriuos pasakė apie Turkiją. Putinas taip pat yra okupavęs e, nelegaliai Ukrainos teritorijos dalį, prisijungė Krymą. Taip pat žinome, jog Ukrainos rytuose vyksta dabar mūšiai. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, tad e, norėjau paklausti, ką manote apie Rusiją, žiūrėdamas per šitą prizmę. Dėkuoju, ponė Salvinį. Manau, kad e, jūs jokaujate, manau, kad čia, e, kad jūs pajokavote, kalbant apie Krymą, tai Krymo 98 procentai gyventojų stebint tarptautiniams stebėtojams nubalsavo už prisijungimą e, prie Rusijos. O mes Turkijai Per metus davanojam po 600 milijonų eurų. Rusijai davanojame ekonominės sankcijas ir bandome paklubdyti ekonomiškai Rusiją, gindami savo interesus. Tad atsakau į jūsų tokį juoką e, būtent taip. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Zomer. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponia pirmingė. Žodžio laisvės apribojimas, žurnalistų teisių pažeidimai nėra naujas e, dalykas Turkijoje. Turkijoje gyventant antiteroristinius e, įstatymus žmogaus teisių laikymasis tampa e, absoliučiai karikatūriniu dalyku. Paskutiniai sulaikymai praeitą sekmadienio sulaikymai visiškai nesuderinami su ES vertybėmis, mes niekuomet negalėtume atsisakyti žodžio ir spaudos laisvės demokratinėje sistemoje. Tuo tarpu Turkijoje šitie dalykai pažeidžiami. Tokia vyriausybė, kuri tai taip elgesi, negali niekuomet būti ES narė. O kalbant apie Kopenhagos kriterijus, tai Turkija netenkina Kopenhagos kriterijų jokių požiūrių. tiek ir e, tą rodo ir tyrimai, korupcijos e, klausimų ir kiti aspektai. Žinome, kad e, tokių tyrimų e, organizatoriai buvo atleisti iš pareigų. Žinome, kad ponas er, er, Erdoganas nenori tokių tyrimų ir todėl Turkijoje nėra demokratinės sistemos. Turkija regresuoja, regresuoja smarkiai ir todėl mes turime protestuoti. Mes kaip ES turime nustoti būti naivus ir turime imtis sankcijų prieš Turkiją. Aš kreipiuosi į Turkijos konstitucinį teismą, kad e, šis teismas nustotų savo veiklą pažeidžiančią žmogaus teisės. Dėkuoju. Dabar. Richardas Haudas. Ačiū pirmininkė, niekas Turkijoje dabar nėra saugus, taip sakė žmogaus teisų gynėjas Turkijoje, man e, telefonu taip sakė nesiniai telefonu. Kodėl? Kaip Federika Modarinė ir e, Hanna sakė, e, žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų areštas netitinka žiniasklaidos laisvės principo, demokratijos principo. Žmogaus teisų gynėjai, žmonės, kurie oponuoja vyriausybei, nerimauja dėl to, kad apribojama žiniasklaidos laisvė, kvestionuojama tiesmų nepriklausomybė. Šie areštai ir kaltinimai, kad įkurta teroristinė organizacija, kuri nori nuversti vyriausybę, rodo, kad Turkija turi problemų su to plačiu antiteroristiniu įstatymu, pagal kurį galima e, teikti įvairiausius kaltinimus. Žmogaus teisų aktyvistai sako, kad e, tie žmonės, kurie areštuoti ir e, sulaikyti be konkrečių įrodymų, tai, tai pažeidžia e, Europos konvencijas į sąžingą teismą, dėl teisės sąžingamą teismą. Komisija patikinamus E, e, kad Turkijos prezidentas e, tikina, jog jie laikysis įstatymų. Aišku, kad tai yra kova, ar tai yra kova su terorizmu. Tačiau jeigu tai yra opozicijos narių areštai, tai reikia įrodyti, kad kokia nors baudžiama veikla buvo vykdoma. Galbūt tai yra tik tai žodžiai apie teisės viršenybę. Pagaliau, pirmininkė, tie, kurie nori šį e, atvejį e, panaudoti grasinimams dėl stojimo proceso žlugimo. Tai aš manau, kad mes turime tiesiog pasmerkti griežtai žodžiais e, dėl žurnalistų areštų, tačiau dėl Turkijos stojimo proceso, tegul mūsų pranešė dirba savo darbą. Ačiū dabar jums, ponas Tenokas, pakėlė mėlyną kartą. E, kortelė ir ponas Tūlį, noriu užduoti Jums klausimus. Ar sutarėte? Prašom, ponia Tamatai. Ačiū, ponia pirmininkė. Richardai Havitai, jūsų reputacija rodo, kad yra pagrįsta tuo, kad jūs esate Turkijos draugas. Man įdomu išklausyti jūsų šiandien, jūsų kritišką balsą girdėti dėl žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės. Ar sutiksite su manimi, kad jeigu tokie pažydimai ir toliau pasikartos, parlamentas turėtų peržiūrėti savo poziciją dėl šimtų milijonų mokesčių mokėtojų pinigų, kurie e, teikiami kaip parama Turkijai? Kitaip, kokias sankcijas galime mes skirti dar e, šaliai kandidatai? Ačiū. Pana Hautai, yra dar viena melina kortelė e, pakelta, galbūt atsakysite iš karto javų klausimus, ponas Fontulis. Pasakykite man, kadangi jūs pateikėte savo nuomonę apie Turkiją, e, kur pažinėjama žmogaus teisės, žodžio laisvė. O kaip dėl išpalių Graikijoje prieš e, auksinę aušrą populiarų judėjimą, kuomet e, pirmininkas ir kiti aštuoni nariai e, įkalinti dėl visiškai neteisingų kaltinimų ir niekas dėl to net antakių nepakelia. Vieną minutę, ponia Hautė, atsakyti. Pone Fantulis, aš visiškai sutinku, kad visi žmogaus teisų pažeidimai turi būti smerkiami vienodai, sąžiningai ir objektyviai. Tačiau šią diskusiją mane nervina tai, kad visi nori kritikuoti Turkiją. Tačiau, kai kalbame apie kitas šalis, e, to nedaro. Turime patys būti nuseklus, gydami žmogaus teisės. E, savo draugui Čarlzui Tenakui pasakysiu, kad linkiu e, linksmų kalėdų ir turiu pasakyti, kad aš e, esu Turkijos draugas, aš mėgstu tą šalį, noriu, kad jie būtų e, ES narė, todėl man tai ir nepatinka šiandien. Aš Čarlzui e, Tanokui galiu pasakyti, kad e, aš gerbiu jo e, skirtingą nuomonę. Su komisaru Hanu kalbėjausi šiandien ir aš sakiau, kad nenorime jokių reakcinių veiksmų dėl stojimo proceso. Mes sutarėme, kad reikia smerkti, kad tai, kas vyksta Turkijoje, tačiau turime pagalvoti, kaip, ir, kaip padėti jai iš tokių situacijų išbristi. Simčim diskriminacija, dacă jūrat. Ačiū. Jeigu ponui Tanokui e, linkite linksmų kalėdų, tai mes jausimės diskriminuojami. Toliau ponas Messerschmittas, prašom vieną minutę. Turime priminti Turkijos vyriausybei, kad galima apkvailinti e, e, dalį žmonių, dalį laiko, bet negalima apkvailinti visų visą laiką. Tai Ankara turėtų įsidėmėti, kuri e, be jokios sąžinės priekaišto mano, kad gali apgaudinėti visus ir tapti ES nare nevykdydama kriterijų, tačiau apgaudinėti ES tarsi jį būtų uh, tiltas tarp Europos ir vidurio rytų, tai yra visai kas kita. Nes dabar mes matome, kad Turkija eina priešingą kryptimį e, skirtingai nuo jos deklaracijų ir jos ketinimų. E, manau, kad galime ieškoti alternatyvos, galime sustabdyti stojimo darybos, galime galvoti apie techninį bendradarbiavimą, laisvos prekybos sustarimą, keisti studentais ir taip toliau tačiau nerealistiška galvoti, kad Turkija galėtų būti ES nare. Ačiū, ponė Mesaršmitai, ponas Leirik. Pusantros minutės. Monsieur Président, Monsieur Ministre. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Tai, kas įvyko Turkija praeitą sekmadienį, prilyksta nepriklausomų e, žurnalistų e, gaudinėms. Buvo sulaikytas ir televizijos kanalo pirmininkas ir e, žurnalistų ir nemažai. Ir vienintelė jų kaltė yra ta, kad jie norėjo viešai kalbėti apie korupciją. 150 žurnalistų gali būti sulaikyti iki mėnesio pabaigos. Europos e, e, Sąjunga turi labai griežtai reaguoti į tokius pažeidimus, nes be šių žmogaus teisių, kurios ten pažeidžiamos, negali būti uh, E, demokratijos. E, mes turime daryti spaudimą, kad visi e, sulaikyti žurnalistai būtų išlaisvinti ir kad žiniasklaidai nebebūtų daromas spaudimas. Turime labai griežtai pasmerkti Turkijos vyriausybės kišimasi į teisingumo sistemą. Negalime kelti savo komercinių e, prekybos e, tikslų santykiuose su Turkija virš žmogaus teisių, virš teisingumo sistemos nepriklausomumo <coughs> principo. Valstybės, kurios yra laikomos mūsų partnerėmis, visų pirma turi laikytis žmogaus teisų ir laisvių, nes mūsų nuomonė žmogaus teisės yra aukščiau negu rinkos e, dėsniai ar interesai. Dėkuoju. Pone Keller, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmininkė. Tai, kas vyksta Turkijoje šiuo metu, yra prastai užmaskuotas išpolis prieš spaudą ir žodžio laisvę. Žurnalistams pateikti absurdiški kaltinimai. Ir tų kaltinimų pagrindų jie suimti. Pavyzdžiui, teigiama, kad jie ragino įvykdyti šalyje e, valstybės perversmą. Prezidentas Erdoganas atrodo bando pasipriešinti bet kokiai kritikai. Tai visiškai neteisingas kelias šaliai e, turinčiai demokratiškų aspiracijų. Tikiuosi, kad Erdoganas tai suvoks, nes be įstatymo viršienybės, be demokratiškų standartų Turkija pažangos nepasieks. Europa ir ES valstybės narės taip pat padarė klaidų, nes ES narės priešinasi e, Turkijos stojimo procesui ir teigia, kad Turkija neįstos bet kokiu atveju, nežiūrinti tai, ką jį darys. Tai tikrai nepadeda pilietiniai visuomeniai ir tiems, kurie e, pasisako kritiškai. Būtų gerai e, paveikti Turkiją taip, kad e, ji susėstų prie rimto dėrybų stalo. Stojimo proceso kontekste žmogaus teisės ir teisingumas turėtų būti svarbiausi dalykai. Tai svarbiau nei kalbėti vien apie e, bendros rinkos taisyklės. Ačiū toliau, ponas Kava, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė aš noriu prisijungti prie tų, kurie smerkė Turkijos požiūrį ir tai, kad e, ten įkalinami žurnalistai, bandoma apriboti žodžio laisvę. Prezidentas Erdoganas, jo, partij, jo vyriausybės nari, vienas narių pa, neseniai pasiūlė uždrausti e, moterims juoktis gatvėje. E, Erdoganas kėsinasi į šalies pasaulietišką paveldą. Kemalis Atatürkas dabar tikriausiai vartosi karste. Mano šalyje tik UKIP partija priešinasi Turkijos stojimui į Europos Sąjungą. Mintis, kad 83 milijonai Turkijos piliečių galės laisvai judėti, daro poveikį e, diskusijoms dėl migrantų mano šalyje, tačiau atrodo, to, tą ignoruoja valdančioji partija. E, tur, Turkijos gyventojai galės nevaržomai e, vykti į kitas šalis ieškoti darbo. Jau dabar pas mus yra 2,9 milijonai bedarbių, tačiau jeigu atvyktų dar daugiau ieškančių darbo žmonių, tai tikrai neigiamai atsilieptų e, Junktinės e, karalystės ekonomikai. Turkijoje yra pusantro milijono pabėgėlių iš, iš, Tur iš Irako ir Sirijos ir toliau pabėgėlių srautai plūsta, bėgdami nuo konflikto vidurio rytuose. Bus labai mažai. Turėsime labai mažai galimybių pasipriešinti tų pabėgėlių tolesniam judėjimui per Europą. Ir mąstydamas apie galimą Turkijos e, e, galimą prisijungimą, aš kolegams norėčiau palinkėti gerų kalėdų ir gerų naujų metų. Mininkas dabar žodis ponui Sinadinos vienai minutiai. Neseniai Erdoganas pareiškė, kad jis nesileis mokamos demokratijos iš Europos. Ūkininkas sušildė gyvatę, jis rado sušalusią gyvatę, jis ją sušildė ir tuomet jį jam įkando, žmogus nusprendė, aš, taip man ir reikia, aš pagailėjau nusikaltelio. Tai yra e, senovinė pasakyčia, bet ji puikiai iliustruoja realybę. Europos Sąjunga yra tas ūkininkas, o Turkija yra ta gyvatė. Ir suvokime, kad jokinga bandyti Turkiją padaryti Europos, e, šeim, Europos šalių šeimos nare. E, ten neužtikrinamos žmogus teisės ir ignoruojama tarptautinė teisė. Kodėl jūs stebina tai, kad Turkija riboja žodžio laisvę ir kad įvyko tie išpoliai? Taksin aikštės demonstruotojų kraujas dar ne, neuždžiūvęs. Teisėtas neteisėtas įsiveržimas į Kiprą ir Kipro okupacija bandymai Balkanų tautas paversti turkais ir musulmonais. Jie e, padeda islamo valstybės teroristams. Turkai taps dar didesniais provokatoriais ir dar labiau palinks į autoritarizmą. Ponas Hökmark, ponė parlamento posėdžio pirmininkė, Viskas yra paprasta. Turkijos vyriausybė turi paleisti visus žurnalistus ir nustoti kovoti su uh, laisva žiniasklaida. Tai aktualu, kai kalbame apie Europos ateitį, apišau, apie Turkijos ateitį Europoje. Turkija yra Europos tarybos narė ir tai aktualu uh, vertinant reikalavimus keliamus visoms valstybėms narėms. Uh, laikytis e, įstatymo viršenybės ir gerbti žiniasklaidos laisvę. Mes turime padaryti viską, kad paskatintume tokias tendencijas, kad padėtume Turkijai tapti šio laikinę visuomenę, kurioje būtų įstatymo viršenybė, atvira visuomenė, vienodos vyrų ir moterų teisės. Su tokia Turkija ateityje galėtumėme kalbėtis dėl narystės Europos Sąjungoje. Niekada niekas nesakė, kad dabartinė šiandienos Turkija galėtų tapti ES nare. Kai kas bandė užverti duris tokiai galimybei ir galbūt kai kurie Turkijos politikai nori, kad tos duris būtų uždarytos. Ponas Erdoganas veda savo šalį netinkamą kryptimi. Jis ne tik tolina ją nuo galimos narystės bet ir nuo galimybės Turkijai tapti atvira gerbiama visuomenė. Ačiū ir, ponė pirmininkė, aš klausiausi. Aš laikiausi man pasisakymui skirto laiko. E, o rog pe doamna Valenciano să ia cuvântul pentru un minut. Ačiū, toliau ponė Valenciano, pusantros minutės. Atsiprašau. Pone Hokmarkai, e, kolega pakėlė mėlyną kortelę, noriu Jums užduoti klausimą. Ponas Maltezė užduos klausimą. Prašom. Pone Hotmarkai, turiu klausimą. Aš esu iš Kipro, esu europietis, parlamento narys ir esu iš okupuotos Kipro Respublikos dalies. Dėl to, kad Turkija nepripažįsta Kipro Respublikos, Jeigu jį nepripažintų jūsų šalies, ar jūs e, sutiktumėte su tokiu faktu, jeigu jūs Turkija jūsų šalies nepripažintų, ar pritart, sutiktumėte su jos e, elgesiu? Nesupraskite neteisingai. Aš, aš pritariu Turkijos e, perspektyvai Europos Sąjungoje, tačiau šis klausimas, kurį uždavau, yra labai mums svarbus. Mielas kolega, Žinoma, klausimas dėl Kipro suskaldimo turi būti išspręstas. Ir tai yra vienas iš dalykų, kas, kuris turi vykti per darybas, per politinius sustarimus, kad Turkija turėtų europinę perspektyvą ir tapti ES nare. Tačiau taip pat e, turime matyti faktą, kad Turkija, kuri orientuojasi į Europą, ir daro teisingus dalykus, teisingai elgsis ir Kipro atžvilgiu. Turkija, kuri nusisuka link Rusijos ar dar kažkur, to nedarys. Todėl mūsų interesas bendras. Reikia daryti viską, ką galime, kad paremtume tinkamą, tinkamus pokyčius Turkijoje, nes tai bus gerai ir Europai. Ačiū. Polena Valenciano. Prašom pusantros minutės. Dėkuoju. Tai kas, tie, kas e, pažeidė žurnalistų teisės, turi atsakyti už tai. Kita vertus, Turkija taip elgdamasi siunčia labai prastą signalą. Ponas Erdoganas siunčia prastą signalą apie padėtį savo šalyje. Opozicija turi vis mažiau teisių. Erdogano vyriausybės retorika pastaruoju metu uh, tampa vis labiau netolerantiška. Atrodo, kad iškyla problemų su kai kuriais vertimo kanalais. Yra techninių problemų. Tai į graikų kalbos kanalą vertimo nėra. Is it all right? I think you can go on, Helen pero eh, eh, je dois recommencer ou qu'est-ce que je fais? Ar aš turiu iš naujo sakyti visą savo pasisakymo tekstą, nes nežinau, nuo kada iškylo vertimo problemų. Sakykime, kad aš pati kalti ir aš pradėsiu nuo pradžios vėl. Taip. Tie veiksmai prieš e, žiniasklaidą ir žurnalistus Turkijoje nusipelno pasmerkimo. Visų pirma, todėl, kad tai yra išpalis prieš spaudos ir žodžio laisvę. Kita vertus, taip elgdamasi Turkija siunčia labai prastą žinę apie save. Opozicija turi vis mažiau teisių, vyriausybės retorika tampa vis mažiau tolerantiška. Aišku, Ispanija, Ispanijos socialistai visuomet gynė proeuropietiškos Turkijos idėją. Mes manome, kad Turkijos europinė integracija yra geras dalykas, geras dalykas ir Europai, ir Turkijai, ir visam regionui, kuriame Turkija yra labai svarbi valstybė. Tačiau Turkija turi įrodyti, jog jinai iš tikrųjų nori gyvendinti reformas. Ir tai kol kas yra problema. Turkija dar nėra teisinė valstybė. Turkija atrodo vis dėlto tolsta vis labiau nuo Europos Sąjungos. Dabar žodis ponui Demes Meker. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Birželio mėnesį parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gazi susidorojimo su gazė demonstrantais. Tuomet mes sakėme, jog žiniasklaida neturi užtikrintų teisių. Dabar įvykę įvykiai rodo, jog teisės Turkijoje pažeidinėjamos ir žurnalistų teisių yra nepaisoma. Aš manau, kad žiniasklaida yra labai svarbus dalykas. Turkijos žurnalistai yra nuteisiami laisvės atėmimo bausmėmis. Ir tai man kelia labai didelį nerimą. Atrodo, jog Ankara pasirinko autoritarizmo kelią. Jeigu demokratija Turkijoje yra tik tai maskaradas, tik tai tam tikra kaukė, po kurias lėpėsi vyriausybė, tai turime atitinkamas išvadas daryti. Panas Maltezė, pusantros minutės. Pone pirmininkė, aš manau, kad ši diskusija rodo, jog Erdogano vyriausybės autoritarinis valdymas rodo, jog elgiamasi veidmainiškai. Turkija yra tokia valstybė, kurioje daugiausiai žurnalistų yra e, įkalinta. Turkija ir toliau blogina savo padėtį arba pasiekti e, tokį nedemokratiškumo rekordą. Turkijoje e, yra kaltinami ir represuojami kurdų kilmės žurnalistai, bet ir apskritai visi žurnalistai. Žurnalistų veikla kartais laikoma teroristinė veikla. Erdoganas elgesi labai arogantiškai, kuomet jį kritikuoja ponė Mogherini ar ponas Han Ir iš tikrųjų ES vykdoma politika Turkijos atžvilgių yra klaidinga politika. Mes padedame Turkijoje, deramės su Turkija, tačiau jinai dėl to netampa demokratiškesnė. Mes turime elgtis ryštingai su Turkija, ne taip, kaip elgiamės iki šiol, nes antraip situacija bus netoleruotina. Žodis ponui Maragal. Viena minutė. Thank you. Ačiū pirmininkė. Prieš metus e, buvo išiškintas korupcijos atvejais. Po kelių dienų, e, po to, kai Turkijos parlamentas patvirtino naują saugumo įstatymą, e, buvo vykdyta masinė saugumo operacija prieš žurnalistus ir buvusius pareigūnus. Visą tai rodo, kad prezidentas nori totaliai kontroliuoti visuomenę. Europa turi laikytis aiškios pozicijos, tačiau turime skirti bendrus Turkijos visuomenės interesus ir konkrečius jos svarbiausių institucijų veiksmus. Tuos veiksmus, kurie visiškai nedėra su bet kokiamis viltimis tęsti darybos su Europos Sąjunga. Dėl Europos Sąjungos pozicijos, institucijos turi aiškia, laikytis iškios pozicijos trimis dalykais. Turkijos ministras turi būti pakveistas į bendrą parlamentinį komitetą, kad paaiškintų šios įvykius. E, darybų e, dėl teisės reformų kontekste e, pirmininkė nutraukė kalbantį, nes pasibaigė laikas. Ponas Korao. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turkijos policija kaip autoritarinėse valstybėse sulaikė tuos e, žurnalistus, kurie E, pasmerkė Turkijos vyriausybės korupciją. Jau nuo 2002 metų Erdoganas vykdo tokią politiką. Jisai ne pirmą kartą daro išpolius prieš žiniasklaidą jisai e, kovoja su opozicija. Turime nepamiršti, jog e, socialinė žiniasklaida Turkijoje taip pat yra laikoma labai pavojinga valstybė žiniasklaida. Erdoganas labai arogantiškai reagavo į ES kritiką. Jisai sakė, jog tai, kas vyksta Turkijoje, yra ne ES reikalas. ES žino, jog Turkija yra valstybė kandidatė. Turkija siekia narystės, todėl turime reaguoti atitinkamai. Vienintelė galimybė e, sustabdyti Turkijos nedemokratinę politiką yra ekonominės sankcijos. Ponas Feram. Ponios ir ponai, jūs dar kartą galite įsitikinti, kad Turkija yra demokratinė valstybė. Matome, jog žurnalistai yra diskriminuojami, bandome juos pažaboti. Turkija yra policinė valstybė. Niekas negali sustabdyti e, Erdogano. Erdoganas visus stabdo, jisai įkalina žurnalistus. Mes deramės su Turkija. Aš kaip e, ryšių su Turkija delegacijos narys galiu pasiūlyti du sprendimus. Visų pirma, turime nebe liberalizuoti vizų režimo, sustabdyti vizų režimo liberalizavimą. Antra vertus, turime stabdyti Turkijos e, narystės, e, integracijos procesą Europos Sąjungoje. Ponas. Pabriks. Ponas Pabriks, ponios ir ponai, šioje diskusijoje Turkijos uh, oponentai ir e, Turkijos rėmėjai pasisako. Vertinant tai, kas, e, ką daro Turkijos vyriausybė, reikia pasakyti, kad e, ji pradeda elgtis panašiai kaip Rusijos vyriausybė. Tačiau, taip kalbėdami, turime atskirti Turkijos vyriausybę, Turkijos visuomenę ir Turkijos valstybę ir jei labai negatyviai vertinsime tai, kaip kas siūlė, ir nutrauksime dėrybas ir perėsime prie ekonominių sankcijų, tuomet, tuomet mes paliksime labai, apleisime labai didelę dalį turkų liberaliai nusiteikusių, kurie žvelgia į Europą su viltimi ir sieja save su Europą. Uh, Turime rasti priemonių, kaip daryti įtaką Turkijos vyriausybei. Manau, kad pirmiausia turime išsiaiškinti, kaip galėtume teikti tikslinę paramą, kurią teikiame Turkija pasirengimui stojimui. Drauge su, ir tai turime, turime koordinuoti veiksmus su Mogerini tarnyba ir su pono Hano tar, tarnyba. Uh, Ir manau, kad darome klaidą, jeigu išaudome 40 dėrybinį skyrių, nes e, nusisukame nuo Turkijos vyriausybės tuomet, kai jai reikia pagalbos. Ačiū toliau vienai minutį žodis ponui Bosinaru. Ponui Bosinaru. Pone pirmininkė, pone ministrė, meli kolegos. E, kalbame apie spaudos laisvė tai yra pamatinė vertybė Europoje ir bet kokioje demokratiškoje valstybėje. Sekmadienio suėmimai yra neprimtini, neturime su tuo susitaikyti, nes tai, taip metamas iššūkis laisviai Turkijoje. Turkijos pažangos ataskaita turi būti sąžininga ir atvira. Mes, socialdemokratai, manome, kad ES turi imtis reikalingų veiksmų prieš Turkiją. Turime kalbėti apie pažangą ir apie jai kylančias kliūtis. Ne pirmą kartą kalbame apie e, laisvių klausimą Turkijoje. Mus neramina tai, kad situacija blogėja ir prezidentas Erdoganas pasirinko pavojingą krypti savo šaliai. Turime pareiklauti, kad jis prisimtų jam tenkančią atsakomybę kaip Turkijos vadovas. Ponas Šulce ponė pirmininkė. Įvykiai Turkijoje yra daugiau nei neraminantis. Erdogano režimas įvykdė pučą prieš žiniasklaidą. Prisimenu iš rytų Vokietijos laikų, ką tai reiškia. Turkijos vyriausybės elgesys yra visiškai nepriimtinas. Ji pažeidžia visas Europos vertybės. Jei Turkija nori tapti ES nare, ji turi suvokti, kad čia nėra vietos nariai, kuri nepaiso demokratijos principų ir pagrindinių laisvių. Įvyksta rinkimai, išrenkama nauja vyriausybė, tačiau tai nereiškia, kad išrinkta vyriausybė gali daryti, ką nori spaudos laisvė ir žmogaus teisės yra svarbiausi dalykai. Žurnalistų suėmimai, atskleidė tikrąjį Erdogano vyriausybės veidą. Ji ima, vis labiau toltina Europos ir akivaizdžiai demonstruoja visišką nesuvokimą, kas yra demokratija. E, taikus demonstruotojai buvo sumušti. E, ponas Erdoganas atrodo mano, kad ES ir tarptautinė bendrė leis jam daryti, ką nori. E, Pone Mogarinė ir komisija turi nusiųsti labai aišku signalą šioje situacijoje. Stojimų dėrybų nutraukimas turėtų būti paskutinis etapas šiame procese. Prašau. Pone Artuk. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Apžvelgus neseną istoriją, 2007 gruodžio mėnesį buvo pasiektas, 2005 buvo pasiektas aukščiausias ES Turkijos santykių e, momentas, kuomet buvo pradėtos e, stojimo dėrybos, bet dabar šalį krečia korupcijos skandalas, turėjo atsistatydinti keli ministrai, o sekmadienį daugybė žurnalistų buvo suimti, nepateikus jokių įrodymų tik įtarimų pagrindu. O nes ir ponai tai atskleidžia, kad Turkija buvo stipri tik tuo met, kuomet ji buvo nukreipusi akis į, Turki, į, į Europą trumpą laikotarpį. E, tuomet jos ekonomika e, kilo, dabar ekonomikos kilimas sudaro vos 3 procentus. Tai susiję ne tik su ekonominė krize. Aš raginu AKP vyriausybę nustokite vykdyti kampaniją prieš žmonės, kurie laikosi kitokios nuomonės nei jūs. Ponas Lenars. Ačiū, pirmininkė. Šalis, kuri tokiu būdu ir tokiu mastu areštuoja žurnalistus, neturi vietos Europos Sąjungoje. Manau, kad dėl to visi sutarėme. Jeigu pažvelgsime į istorinį kontekstą, tai yra vienintelė šalis kandidatė, kuri nevykdo, nepasiekia jokios pažangos, bet e, regresuoja. Tai yra nauja Europos Sąjunga ir mes turime suprasti, kaip reaguoti. Nes jeigu pažvelgsime į tai, kas vyksta, tai turime pareikšti griežtą visų tų veiksmų pasmerkimą. Tačiau taip pat turime imtis ir veiksmų. Mes raginame vadovų tarybą sumažinti ar užšaldyti lėšas skiriamas Turkijai pasirengimo narystėje programoje. Nes matome, kad liberaliosios Turkijos visuomenės jėgos turi susilaukti papildomas paramos. Ar manote, kad galima, galbūt galima panaudoti tas lėšas tokiu būdu, kad būtų pasiūstas Turkijai stiprus signalas ir taip pat užtikrinant, kad tie žmonės Turkijoje, kurie tiki Europą ir Europos vertybėmis, E, susilauktų paramos. Ačiū toliau, ponas Andrulakis, vieną minutę. Ačiū, kirie proedra. Ačiū, pirmininkė. Aš smerkiu e, spaudos persveikėjos veiksmus, taip pat interneto kontrolę vyriausybės rankomis, tai yra išpolis prieš prinės laisvės, žodžio laisvę ir visų pirma demokratiją. Aš nuolat nusekliai remiau Turkijos europinę perspektyvą, todėl norėčiau išreikšti savo nuogastavimą dėl šių veiksmų. Tai yra regresas, tai išpolis prieš žmogaus teisės ir teisės viršenybę. Praėjusiais metais brutaliai buvo išvaikyta demonstracija Istambule. Pastarojame metu e, Turkijos vyriausybė demonstravo e, dviprasmišką laikyseną dėl kovos prieš islamo valstybę. Visai neseniai buvo e, pažįstas e, Kipro ES narės e, suverenitetas, o dabar mes vėl kalbame apie naują išpolį prieš žiniasklaidą Turkijoje. Deja, visą tai rodo, kad Erdoganas veda Turkiją tolyn nuo, tų, nuo ES vertybių. Ačiū toliau, panas Teocharus. Pone Teohrus, Turkija nėra demokratiška valstybė. Sistemingai pažinėjami milijonų piliečių teisės, e, trypiame žiniasklaidos laisvę. Okupuojame Kipro Respublikos dalis. Pastaruoju metu e, žurnalistų areštai yra tik tai panašių veiksmų testinys. Jis prieš rinkimus juk sakė, kad jis e, sutriuškins visus, kurie jam oponuoja. Bet to jis pasakė, kad Europa neturėtų kištis į Turkijos reikalus. Tokia Turkija nepriklauso Europos Sąjungai, todėl stojimo narystė, pasirinkimo narystė į parama turi būti sustabdyta, kol savo veiksmais Turkija parodys, kad ji e, gerbia e, mus ir mūsų vertybės kurias įpažydinėja. Turime ginti mūsų vertybės Kipre taip pat, kaip jas giname Ukrainoje. Jeigu to nedarysime, e, mūsų laukia nuosmukis. Ačiū. Toliau panas Lopesas. Pagrindinių laisvių ir teisų pagarba yra E, tas aspektas, kuris e, smarkiai pablogėjo pastaraisiais metais, o šis atvejis su žurnalistais yra tik tai dar vienas pavyzdys to, kas vyksta Turkijoje, kur su korupcija nesusidarojama, teismai kompromituoti, žiniasklaidos laisvė už, už, žiniasklaida užsipulinėjama kasdien, susirinkimų laisvė ir politinių asociacijų laisvė e, yra paminama. Ką galima padaryti? ES turėtų pasmerkti pastarųjų savaičių įvykius. Turime laikytis aktyvios pozicijos, ne tik vyriausybės atžvilgių, bet ir galvoti apie mūsų galimybės paveikti e, Turkijos ateitį. Turime dirbti ne su vyriausybė, o su piliečiais. Ačiū dar, panas Ruos. Pone pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai, pastarieji žurnalistų sulaikymai Turkijoje rodo, jog šioje valstybėje kandidatėje nesilaikoma žodžio ir žurnalistų laisvių. Demokratijai tuo tarpu šios laisvės yra asmenės svarbos. Turkija yra valstybė kandidatė todėl turi laikytis šitų principų. Italijos e, kaip pirmininkančios valstybės atstovui norėčiau pasakyti, jog e, Turkijai būtina pateikti aiškius kaltinimus dėl šitų veiksmų. Ir reikėtų, kad būtų atliktas e, patikrinamas ir nepriklausomas tyrimas. Man atrodo, jog būtų teisinga, jog parlamentas reikalautų tokio dalyko. Ponas Kristoferų, pusantros minutės. Jau daug metų Turkija mums rodo, jog jinai ignoruoja visas mūsų rezoliucijas. Turkija pažeidinėja žmogaus teisės ne tik tai savo e, teritorijoje. Turkija turi taip pat labai agresyvių ketinimų kaimininių valstybių atžvilgių. Ir taip yra jau labai senai Mes Turkijos nesame pakankamai pasmerkę už tos dalykus, bet kuriuo atveju Turkija tik ranka numoja į visas mūsų rezoliucijas. Jeigu mes nesijimsime veiksmingų priemonių prieš Turkiją, tai nukentės mūsų pačių vertybės ir kitos valstybės taip pat mažiau mumis pasitikės. Turkija taip pat savo raštu turi galimybę parodyti, jog jos pozicija Europos atžvilgių yra teigiama, bet Turkija to nerado. Turkija gauna ES finansavimą, bet tyčiojasi iš ES. Ponas Erdoganas mus provokuoja ir sako, kad tai, kas vyksta Turkija, yra ne mūsų reikalas. Tačiau mes galime šiandien priimti tinkamą sprendimą. Turime reikalauti ekonominių sankcijų. Tai vienintelė kalba, kurią supranta Turkija. Dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Pulkač, vieną minutę. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl pouze reagovat na některé vystoupení. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į kai kuriuos teiginius, kuriuos išsakė kolegos iš Graikijos. Kai kurie yra teisingi. Tačiau kai kurie neprisijungę parlamento nariai bandė e, prastumti savo nacionalinę darbo tvarkę ir man atrodo, kad čia nueinama šiek tiek per toli netgi šiuose rimtose diskusijose. Aš pats esu Turkijos draugas. Tačiau žmogaus teisų pažeidinėjimų negalima toleruoti. Europa turi remti tik tas šalis, kurias, kurios puoselėja tokias pat vertybės kaip mes. Turkija yra šalis kandidatė. Tai yra aiškus tarybos žodžiai. Toliau ponia Moretė, vienai minutiai. Grazie, grazie molte, presidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Du policijos vadovų, 24 žurnalistai buvo sulaikyti, mes negalime į tai nereaguoti. Europos parlamentas turi reikalauti, kad Turkijos institucijos laikytųsi demokratinių esminių vertybių. Turkijos teisingumo sistemos nepriklausomumas čia yra labai svarbus klausimas. E, tas nepriklausomumas yra įtvirtintas Turkijos konstitucijoje, tai yra demokratijos pagrindas. Ir tai, kas buvo padaryta Turkijoje, tai, ką pasmerkė ponė Mogherini ir jos kolegos, yra nesuderinama su Europos e, standartais, o Turkija nori būti ES narė. Turkija rengiasi būti Europos šeimos narė, tačiau taip elgesi mes su to turime nesteikinti. Ponas Marijas. Dėkuoju. Turkija ir toliau laikosi e, puikiai žinomos taktikos. Ji atvirai pažeidinėja piliečių ir šalies mažumų teisės. Ji vėl pradėjo pogromus prie žurnalistus ir žiniasklaidą. Dar kartą tapo aišku, kad ši šalis e, negerbė pagrindinių teisių, žmogaus teisių, pagrindinių Europos teisių. Taigi ša, šis nedemokratiškas šalies režimas taip pat panašiai reiškėsi ir užsienio politikoje. Bando e, kelti, ko, bando laikytis konfliktinių santykių e, su mano šalimi, pažeidinėja mano šalies teritorinius vandenis, pradėjo žvalgyti e, angliavandenilių šaltinius netoli, e, netoli mano šalies sienos. Turime pareikalauti, kad Turkija atitrauktų savo pajėgas iš Kipro ir paaisytų tarptautinės teisės. Jums klausimas pagal mėlynę kortelę, jeigu sutinkate atsakyti, prašau. Turite 30 sekundžių. Ačiū. Noriu užduoti klausimą garbiam kolegai Ar nebūtų geriau, jei mes Europą laikytumės aktyvios pozicijos Turkijos atžvilgių? Aš dar nepamiršau, kiek prireikė laiko Graikijai įstoti į Europos Sąjungą. Manau, kad Europos Sąjunga daro klaidą, netverdama jokių kitų dėrybinių skyrių ir neprogresuodama santykiuose su Turkija. Noriu paklausti, ar jūs nemanote, kad aktyvus požiūris būtų naudingesnis, geresnis dalykas Turkijos demokratizavimo kontekste? Atsakymas. Turkija jau daugelį metų, dešimtmečių e, elgesi taip, kad aiškiai negerbė tarptautinės teisės nei demokratiškų teisų nepaiso. Manau, kad atėjo laikas ES aiškiai pareikšti, kad tai turi baigtis. Mes negalime toleruoti Turkijos okupuojančių pajėgų Kipre. Tai visiškai aišku. Ar jūs suprantate, ką tai reiškia? Tai yra valstybės, ES valstybės narės suvereniteto pažeidimas. Toliau ponas Papadakis vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. kodėl mes visi elgiamės taip, tarsi būtume nustebę. E, Turkija okupuoja pusę Kipro, užsipuldinėja kurdus ir nepaiso savo piliečių pagrindinių teisių. ES žinia turėtų būti labai nedviprasmiška. Jei Turkija nori stoti į ES, ji privalo gerbti ES teisės ir vertybės. Ji negali mums primesti ji negali reikalauti iš mūsų, kad mes e, primtume jos principus. Mes kalbame apie Turkiją, aš turiu omeny Erdogano režimą. Tai yra neo-osmaniškas režimas vis, visose savo praiškose. Žinoma, mes norime matyti Turkiją Europoje, bet tik tuo atveju ji gerbs mūsų vertybės. Atsiprašau, kad neteisingai ištarsiu jūsų pavardę, ponas Namatski. E, ačiū kolegos. Pirmininkė. Tie, e, kas domis įvykis Turkijoje, yra nenustebę. Paminamos žmogaus teisės, suimami žurnalistai. Tai yra seni Erdogano režimo metodai ir Turkijos vyriausybės metodai. Noriu priminti Jums, kad jo partija yra neosmaniška partija. Ji nori atkurti e, Osmanų imperiją, jo, jos e, sienų kontekste. Tur, jis palaiko e, islamo valstybę. Ką galim, ko galime tikėtis iš Erdogano ir Davutoglų žmogaus teisų pažydinėjimų? bei žodžio laisvės pažeidinėjimo. Jei norime ger, ginti ES vertybės, turėtume labai rimtai pamastyti apie sankcijas Turkijai. Ačiū. Merci. Ponas Kastaldo, vieną minutę. Ačiū, ponė Pirinkė. Deja, tenka liūdnomis gaidomis kalbėti apie Turkiją. Dabar žurnalistai yra E, Turkijos taikinys. Jungtinės valstijos e, yra Turkijos sąjungininkės, tačiau vis labiau žodžio laisvė nukenčia ir Turkijos vyriausybė atrodo yra pasirinkusi ne teisinės valstybės kelią ir ne Europos Sąjungos kelią. Tad kiek kolegos mes dar ilgai tylėsime iki pateikdami labai aišku atsakymą Turkijai. Dėkuoju, ponas Madrydės, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Per minutę Pabandysiu pateikti trumpą analizę. Parlamentas e, laikosi dviejų požiūrių. Vienas - pasiūsti aišku signalą Turkijai ir pareikalauti kažko. Kitas požiūris sako, kad turime palaikyti kontaktus su Turkija, atverti darybų skyrius, suteikti didesnę maržą Turkijai. Meri kolegos, norėčiau čia kreiptis taip pat ir į Europos komisiją, savo komentarus ją skirti. Tai, ką mes sakome, nėra taip svarbu. Svarbu, kaip Erdoganas interpretuoja taip, ką mes sakome. Geri ketinimai, geros valios rodimas jam, jo interpretuojama kaip jo politikos, kaip pritarimas jo politikai, kaip atlyginimas. Atlyginimas autoritariniam režimui. Ar to mes norime? Ne, jei ne, Tai laikykime pirmojo požiūrio, griežtų e, priemonių taikymo. Ačiū. Ponas Kaputo, paskutinis. Ponas Pataiško pasisakymo. Ankaros vyriausybė padarė klaidą. Ir dabar tos vyriausybės kritikai tik tai bus dar aktyvesni. Tie žurnalistų sulaikymai visiškai nesuderinami su ES standartais ir visiškai nesuderinami su moderne ar demokratinė valstybė. Dabar daugiau nei 70 žurnalistų yra e, sulaikyti, tarp jų yra daug kurdų kilmės žurnalistų. Visi tie žurnalistai atliko nepriklausomą tyrimą ir turėjo teisę tai daryti. Labai liūdna, tačiau tai, kas įvyko Turkijoje, e, iš tikrųjų tolina Turkiją nuo ES ir tai galėtų turėti Turkijai neigiamų pasiekmių tiek politinių, tiek ekonominių požiūrių santykiuose su ES. Dėkoju. Spontaniškų pasisakymų e, procedūra baigta. Dabar žodis ponui Delavedova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat parlamento nariams, kurie pasisakė per šias diskusijas. Esu dėkingas už išsakytus argumentus ir nuomonės. Man atrodo, jog daugeliui kolegų kyla daug susirūpinimo. Ta proga galiu pasakyti, jog atsižvelgiu į tą išsakytą nerimą ir tai leis mums parengti labai aiškę poziciją, kurią perdosime Turkijai. Stebėsime labai atidžiai padėti Turkijoje. ES turi ir toliau siekti įtvirtinti asociacijų žodžio žurnalistikos laisvę, taip pat e, žodžio laisvę internete, todėl kad, žurnalist, todėl kad demokratija negali egzistuoti be šitų laisvių. Turkija turi laikytis šitų principų, tai yra Turkijos įsipareigojimai eurointegracijos rytyje, kaip sakė pirmininkas Šulc. Mūsų santykiai su valstybėmis kandidatėmis turi būti atviri ir sąžiningi. Grįšiu prie kai kurių išsakytų aspektų. Visų pirma, finansavimo aspektas. Tai aišku, mums svarbus dalykas. Europos Sąjunga finansuoja Turkiją, finansuoja nevyriausybinės organizacijas, kurios prisideda prie demokratinės sistemos stiprinimo ir daro tai per dvi priemonės - per žmogaus teisų priemonę ir laikotarpio iki stojimo priemonę norėčiau pabrėžti, jog mes skaičiuojant vienam gyventojui Turkijai teikiame mažiausiai finansinės pagalbos lyginant su kitomis valstybėmis kandidatėmis. Turime reikalauti, kad Turkijoje būtų gyvendinamos demokratinės reformos ir kad Turkija įsipareigotų dėl trečiojo e, skirsnio Turkija turi būtinai laikyti šitų įsipareigojimų kaip valstybė kandidatė. Dėkoju. Diskusija